Euh, je vous demande d'accélérer s'il vous plaît de prendre vos places nous sommes très en retard et je ne veux pas que le. gerbiami kolegos greičiau sėskitės į vietas norėčiau kad rimtai e, dirbtume mes jau vėluojame visą pusvalandį labai atsiprašau tų kurie turėjo laukti. Ir aišku, kad šios, šios mm, popietės pagrindinis klausimas yra ponios Uršulos Gacek pranešimo nagrinėjimas apie ES pilietybę. Pirmiausia, suteiksime žodį ponui vicepirmininkui Baro, o po to kalbės ir kiti komisijos atstovai, kurie papasakos kaip komisija planuoja sustiprinti Europos pilietybę bei e, pagerinti situaciją įvairiose sritise. Kol kas dar nematau, bet tikiuosi, kad atvyks ir ponas Diamandurosas, Europos ombudsmenas, kuris pakalbės apie tai, e, kokius dažniausias skundus gauna e, Europos ombudsmenas iš Europos piliečių. Taip pat kalbės nevyriausybinių organizacijų atstovai. Ponas e, Piotras Stačiančik dėja negalėjo atvykti į mūsų posėdį. Jį pakeis ponas Matėjus Sora. Ilgai nelaukdamas suteiksiu žodį e, vicepirmininkui Žakui Baro e, įžanginiam žodžiui, o po to suteiksiu žodį E, poniai pranešėjai Uršulai Gacek. Dėkui ponė pirmininkė, e, dėkui ponios ir ponai. Noriu pasakyti, kad šis klausimas apie Europos pilietybę e, vyksta tuo metu, kai rengiamasi Stoholmo programai, rengiama Stoholmo programa ir per Stokholmą vyksianti per Stokholme vyksianti E, viršūnių susitikimą mes norime suteikti didesnę svarbą Europos pilietybei. Kas tai yra Europos pilietybė? Tai pirmiausia yra tam tikras e, statusas, kuris leidžia Europos e, Sąjungos piliečiam nepriklausomai nuo jų tautybės turėti vienodą, vienodą, vienodas teisės. Ir tai yra numatyta sutartyje laisvas judėjimas Europos Sąjungoje, e, teisė dalyvauti e, kitoje valstybėje narėje, e, savivaldybių ir Europos rinkimuose, teisė į konsulinę apsaugą, teisė teikti peticijas, teisė kreiptis raštu į ES institucijas, ES pilietybė taip pat yra ir koncepcija, e, kurios turinys kartais skiriasi. Ir e, dėl to dažnai diskutuojama. ES pilietis yra toks kartais įsivaizduojamas asmuo, ES pilietis kartais mm, suprantamas gan abstrakčiai. Ką reiktų daryti, kad ES e, aiškiau būtų suprantama pilietybės politika? Reikia pradėti konsultacijas įvairiose valstybėse narėse apie Europos pilietybę, kad surinktume uh, įvairius duomenis apie tas problemas, su kuriuom susiduria ES piliečiai, kad išgirstume naujų pasiūlymų. Ir tai atsispindės e, ataskaitoje, e, busimoje ataskaitoje apie ES pilietybę. Aš norėčiau dar štai ką pridurti. ES piliečio gyvenimas. E, siekiant užtikrinti e, jam visas e, Europos piliečio teisės konkrečioje jo gyvenamoje vietoje, tai yra laisvas judėjimas, dalyvavimas rinkimuose, kad valstybės domėtųsi piliečių gyvenimu, piliečiai laisvai juda Europos Sąjungoje ir kad uh, pilietis būtų įdomus valstybei nuo jo gimimo iki mirties. Čia turime omeny ir e, vaikų padėtis, ir švietimas, ir mm, pensininkų situacija. Taip pat užtikrinti konsulinę apsaugą. Visa tai, kas yra svarbu Europos piliečiam kasdieninėme gyvenime. Taip pat siekti įtraukti piliečius į kasdieninį Europos gyvenimą, kad jie aktyviai e, dalyvautų e, demokratiniuose procesuose, kad galėtų dalyvauti rinkimuose Europos parlamentą ir savivaldybių rinkimuose. Ta galimybė kol kas dar nepakankamai pasinaudojama. 12 procentų piliečių, tik tai 12 procentų ES piliečių dalyvavo praėjusiuose rinkimuose į Europos parlamentą ir reikia dirbti aktyviai E, šioje srityje. Reikia peržiūrėti direktyvą, kuri yra susijusi su šiomis problemomis. E, ir aiškintis, kodėl e, kitoje valstybė narėje gyvenantis piliečiai nedalyvauja aktyviai rinkimuose. 2009 metų pavasarį bus paskelbtas 1976 metų metais primto uh, dokumento įgyvendinimo įvertinimas. Europos piliečiai turi būti aktyvi Europos Sąjungos e, jėga, aktyviai dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos politiką. Reikia sukurti tiklą, tinklą, kuriuose dalyvautų įvairios ES piliečių e, asociacijos. E, reikia siekti, kad aktyviai e, ES gyvenime dalyvautų vaikai, kad vaikų forumai sudarytų galimybę vaikam dalyvauti mm, įgyvendinant ES politiką. ES iniciatyva pilietis e, yra numatyta Lisabonos sutartyje ir milijonas ES piliečių, jei surenkama milijonas parašų, tai piliečiai gali tada e, kreiptis į komisiją su atitinkamu prašymu. Dar kartą pakartosiu. Pirmas klausimas yra, e, kurios norėtume panagrinėti, kas tai yra Europos pilietybė, kaip, kaip ją geriau suprasti. Europos pilietybė yra įvairialybė, tačiau norint būti ES piliečių, reikia būti kurios nors ES e, šalies piliečių. Šis klausimas nebuvo niekad nagrinėjamas giliai ir iš esmės. Aišku, kad konkrečios valstybės pilietybė tai yra jau valstybės narės nacionalinės teisės klausimas. Tačiau ES pilietybė turi ir europinę reikšmę, turi reikšmę svarbą visoje bendryjoje. reiktų kartais piliečiai manęs klausia, ar nereikėtų turėti Europos asmens tapatumo kortelę. Kai kuriuom valstybėm narėm gal dėl to kiltų klausimų, bet galima būtų apsvarstyti tokią galimybę. Bet kuriuo atveju aš manau, kad ponios Gačiak e, parengtas pranešimas leis vykdyti vaisingas diskusijas apie Europos pilietybės mm, svarbą. Jūs turbūt žinote, kad jį sakoma E, jei Šventas Paulius sakė, kad aš esu Romos pilietis, tai e, jam tai buvo svarbu ir mes turėtume dabar pagalvoti apie Europos pilietybę, jos reikšmę, kad mūsų vaikai ir jaunimas suprastų, kokią laimę jam būti Europos piliečiu. Euh, Dėkoju, ponė vicepirmininkė. E, gerbiama Žakai, žinau, kad jūs turite išeiti, nes netrukus vyks konferencija, spaudos konferencija su ponu Briugeriu. O dabar suteiksiu iškart žodį mūsų pranešėjai, poniai Uršulai Gacek. Thank you, Chairman. Thank you, Commissioner. Uh, let me... Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Pirmiausiai, būdama pranešė, tikrai labai džiaugiuosi matydama čia tiek daug Europos piliečių atstovų per šį viešai klausimą. Iš tikrųjų, mums yra svarbu kalbėti apie pilietybę, apie, apie jos reikšmę ir svarbą mūsų piliečiams. Ir dar svarbiau, kad čia yra tiek daug nevyriausybinio organizacijų atstovų. Kai aš pradėjau renkti šį pranešimą, tai iš tikrųjų negalvojau, kad jis išprovokos tiek daug įdomių ir kontroversiškų komisarų ir e, komentarų, tai yra Lenkijoje. Ir iš tikrųjų įvairiose interneto forumuose vyko labai aršios diskusijos, aš jas sakiau su dideliu susidomėjimu, man buvo malonu suprasti e, ir sužinoti, kad pirmiausia tiek mažai buvo žinoma apie Europos pilietybę ir jos e, suteikiamas teisės. Antras dalykas, aš negalvojau, kad šios diskusijos sukels tiek daug baimių, kad ES pilietybė ištums į pašalę nacionalinės pilietybės. Ir pastarosius mėnesius aš bandžiau išaiškinti Lenkijoje, kad europinė pilietybė iš tikrųjų e, yra e, tik tai naudinga, o net virkščiai, nes neturint nacionalinės valstybės narės pilietybės negalima turėti europinės pilietybės. Tačiau mm, tos diskusijos e, internete man aiškiai parodė, kad e, šis dalykas nebuvo aiškus daugumai žmonių. Dėl džiaugiu, džiaugiuosi galėdama šį pranešimą renkti. Jis apima laikotarpį, kuomet Europa e, dramatiškai pasikeitė. Tai yra nuo 2004 metų gegužės pirmosios dienos, kuomet Europos Sąjunga taip smarkiai išsiplėtė. Prieš prisijungė E, rytų ir vidurio Europos naujos valstybės ir e, senosios ES valstybės piliečiai iš tikrųjų pradėjo naudoti savo teismės ypatingai teisę nevaržomai judėti ir e, iš tikrųjų pradėjus daugiau judėti ir gyventi kitose valstybėse iškyla įvairių teisinių problemų susijusių su šeimos teisė, su sveikatos apsauga, kitomis sritimis. Ir iš tikrųjų piliečiai teisėtai nori naudoti savo turimomis teisėmis, todėl kai kurie klausimai šiame pranešime ir kalba apie šios praktinius dalykus ir praktinės problemas. Džiaugiuosi, kad komisaras paminėjo mano nuomonė vieną iš svarbiausių Lisabonos sutarties aspektą, kuomet piliečių iniciatyva buvo surinkta vienas milijonas parašų e, tikintis, kad piliečių balsą išgirs komisija dėl Lisabonos sutarties. Ir e, iš tikrųjų dabar mes turime atsakyti savo klausimą, kaip toliau elgsime su Lisabonos sutartimi, ar ją užšaldysime, ar e, toliau plėtosime šią svarbę iniciatyvą. Ir aš labai tikiuosi, kad Lisabonos sutarties e, atžvilgių sakyta iniciatyva nebus pamiršta. Kalbant apie e, vienas iš pagrindinių ES piliečių teisių, tai reikia paminėti galimybę gauti diplomatinę pagalbą, teisinę pagalbą bet kokioje valstybės narės e, ambasadoje užsienyje. Tai yra labai svarbu tais atvejais, kuomet atitinkamos šalies ambasados trečioje šalyje nėra. E, tačiau realiame gyvenime tai užtikrinti nėra paprasta. Vienas iš mūsų kolegų neseniai vadovavo delegacijai, kuri lankėsi Mumbajuje ir žinote apie tragiškus įvykius, kurie ten neseniai atsitiko. Ir e, tas kolega, e, kaip ir daugelis ES piliečių, vieną e, rytą įvykus tam teroro aktui turėjo išėjo į gatvę, neturėdamas jokių dokumentų, netgi e, normalių rūbų. Ir e, jie kreipėsi, parlamentarai kreipėsi į ES ambasadas, tačiau negavo deramos pagalbos. Ir jeigu parlamentarams tokia pagalba nėra suteikiama, tai ką e, galime pasakyti apie paprastus piliečius. Taigi šiuo pranešimu mes bandome išanalizuoti ir peržiūrėti, įvertinti įvairias programas, kurios siekia palengvinti piliečiams e, prieigą prie jų teisių, e, padėti veikti e, jiems kalbinės kliūtis padėti jiems e, e, esant reikalui iš užsienio valstybės būti gražintiems į savo valstybės, padėti spręsti kitas pro problemas. Šiuo mes matome, kad iš tikrųjų mūsų laukia dar labai daug darbų ir kad tos programos turi būti pradėtos įgyvendinti ne tik Briuselio kompetencijų centruose arba įvairiose institucijose, tačiau ir realiame gyvenime. Manome, kad pilietybė iš tikrųjų yra labai svarbi ir mūsų institucijos yra labai svarbios ES piliečiams. Tai patvirtina būsimieji e, birželį vyksantis Europos parlamento rinkimai. Komisaras teisingai pabrėžė, kad dažniausiai rinkėjų aktyvumas Europos parlamento rinkimuose yra nedidelis, ne tik e, dėl to, kad e, užsienį esantis piliečiai nelabai veržiasi eiti balsuoti, tačiau net ir pačių ES valstybių piliečiai savo šalise nelabai nori eina į Europos parlamento rinkimus. Galbūt visi vykę referendumai dėl konstitucinės sutarties, dėl Lisabonos sutarties turėtų būti mums labai aiškus įspėjimas, pabrėžiantis ir parodantis, kad mes turime rimčiau e, rūpintis mūsų piliečių problemomis. Taigi bebendama galiu pasakyti, kad tikrai džiaugiuosi matydama vyriausybių, nevyriausybinio organizacijų atstovus, matydama šią salę ombudsmeną ir aš Tikrai labai e, iš anksto su susidomėjimu laukiu mūsų diskusijos. Terminas teikti pataisoms šiam pranešimui baigėsi rytoj. Taigi nevyriausybinės organizacijos, e, jų atstovai iki rytojus pietų dar turi laiko susitikti su draugiškai atžvilgiu nusteikusiais deputatais tam, kad galėtų pasiūlyti savo patais. Ačiū labai. Dėkoju gerbiamai Uršulai už pristatymą, konkretų, aišku, gerai struktūrizuotą, kuris uh, trumpai apžvelgia pranešimą. Dabar išklausysime pono Matėjuš Sorą, uh, e, kuris yra uh, vidaus reikalų ir administracijos ministerijos uh, pilietybės departamento direktorius Lenkijoje. Lenkija, kaip žinote, netaip seniai įstojo Europos Sąjungą. Taigi suteikiu žodį ponui Mateusz Soro. Dziękuję. Szanowny panie przewodniczący. Ačiū. Pons pirmininkė, ponė pranešėja, ponas ir ponai. Mūsų šiandien sustikimo tikslas yra įvertinti penktąją komisijos ataskaitą dėl ES pilietybės nuo 2004 metų gegužės pirmosios dienos iki 2007 birželio 30 dienos. Taigi mes vertiname atsižvelgdami taip pat ir į Europos parlamento rezoliucijos projektą, kuriame kalbama apie ES pilietybės problemas ir perspektyvas. Turime ne pranešimą, kurią parengė ponia Uršula Gacek. Ir e, šis projektas buvo apsvarstytas Lybė komitete. Ponios ir ponai, e, aš savim suprantama labai aukštai vertinu visus mano anksčiau išvardytus dokumentus, kurie aiškiai parodo, kad būtina ir toliau stiprinti ir vystyti ES pilietybės institutą. Ir Šis institutas ir ši pilietybė bus labai svarbi skatinant Europos integracijos procesą. Europos pilietybės koncepcija apima dvi idėjas. Tai yra tradicinė pilietybės samprata, kuri jungia piliečius su savo valstybe, pridedant dar papildomų europinės tapatybės elementų, kurie pirmą kartą buvo paminėti europinėse dokumentuose, kalbant pirmiausia, reikia paminėti Kopenhagos 73 metais priimtą deklaraciją, taip pat pagrindinių teisų hartiją kurioje buvo pripažinta teisė į pilietybę kaip viena iš pamatinių žmogaus teisų. Ši tezė jau buvo skelbta anksčiau kai kuriuose tarptautiniuose dokumentuose ir ypač ji buvo papta Europos pilietybės konvencija, kuri buvo priimta 77 metais per vadovų tarybą. Kalbant apie e, pilietybę kaip e, tarptautinės europinės teisės kontekste ir vidaus teisės kontekste reikia prisiminti, kad ES pilietybės apibrėžimas 8 straipsnėje e, pirmiausiai e, kalba apie tai, kad europinės pilietybės prielaida yra valstybių narių pilietybė. Šiek tiek stebina, kad apie tai kalbama ne ES steigimo sutartie, tačiau apie tai kalbama bendrijos e, sutartie. Tai reiškia, kad europinė pilietybė yra pabrėžta nepakeičia nacionalinės pilietybės ir e, tai yra pagrindinis jos skiriamasis bruožas. O tai reiškia, kad e, abi pilietybės rūšis gali E, viena kitai neprieštarauti. Pagrindinių teisų hartijoje ir Maastrichto bei Amsterdamo sutartise e, apibriešta Europos pilietybės koncepcija remiasi tik tai formaliu apibrėžimu. Taip pat yra nustatytas atitinkamas šios pilietybės suteikiamų teisų sąrašas. Kai kurios šios teisės jau anksčiau buvo užfiksuotos bendrijos teisės aksuose, kaip pavyzdžiui teisė laisvai judėti ir gyventi ES valstybių narių teritorijoje arba teisė e, teikti peticijas Europos parlamentui. Ponios ir ponai, su ES pilietybė susijusių teisų sąrašas nėra baigtinis. Jau Amsterdamo sutartyje jis buvo išplėstas, pripažįstant kiekvienam piliečiui teisę kreiptis į pagrindinės ES institucijas e, savo arba viena iš ES valstybinių kalbų. Taip pat ten buvo pripažinta piliečiams teisė į e, susipažinti su parlamento tarybos ir komisijos rengiamais dokumentais. Reikia atkreipti dėmesį taip pat ir į teisėkuros deklaraciją e, ir e, bendrijos sutarties 22 straipsnėje, kuriame pripažįstama, kad e, taryba gaus komisijos pasiūlymą pritarus parlamentui gali nustatyti atitinkamas e, papildomas teises e, susijusius su ES pilietybė, e, jeigu jos neprieštarauja valstybių narių konstitucijoms. Šita išlyga dar iki šiol nebuvo pasinaudota. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad jau galbūt šiame forume mes galėtume pasiūlyti priimti tokias nuostatas, kurios sustiprintų ES piliečių teisės. Kaip pavyzdžiui, pirmajame rezoliucijos projekto punktą, kurią pristatė ponė pranešėja, komisijai siūloma parengti lengvai suprantamas procedūras, kuriuose būtų e, galima e, nustatyti praktinės galimybės užtikrinančias piliečiams geresnės galimybės laisvai judėti ir įsikurti atskirose ES valstybėse. Tos, to paties projekto 8 punkte kalbama apie vienodą visų ES valstybių narių piliečių traktavimą, neįskriant atskirų valstybių piliečių. Čia siekiama užtikrinti vienodas teisės vidaus migrantams ES visose valstybėse. <clears throat> Taigi, turint omenyje Lenkijos piliečių patirtį gyvenant e, kitose ES valstybės narėse ir tų piliečių iš e, kitų valstybių narių, kurios atvyksta į Lenkiją, mes e, galim pasakyti, kad kiekvieno piliečio teisė laisvai judėti ir įsikurti valstybėse narėse yra viena iš pagrindinių teisų susijusių su Europos pilietybės e, institutu ir ši teisė turėjo uh, daugiausiai įtakos Lenkijos piliečiams išvykti uždarbiauti į kitas valstybės narės. Remiantis statistikos duomenimis 2008 metų pradžioje kitose ES valstybėse gyveno maždaug 2 milijonai Lenkijos piliečių, daugiausiai Britanijoje, tai 580 tūkstančių, Vokietijoje 450 tūkstančių, Airijoje 120 tūkstančių ir Italijoje 85 tūkstančiai. Didžioji dalis tų e, e, migracijos atvejų prisidėjo prie e, to, kad Lenkijoje mažėjo nedarbas, buvo pervedama finansinė parama šeimos nariams, tačiau kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, statybose, žemės ūkį arba paslaugų sektorėje, sumažėjo kvalifikuotos darbo jėgos, tas iššaukė darbdavių nepasitenkinimą Čia reikia atkreipti dėmesį ir į tokią e, situaciją, kad e, e, Lenkai dėl tam e, tikros darbdavių savivalės ne visą laiką gali naudotis tomis pačiomis darbuotojų teisėmis kaip ir vietiniai gyventojai. Ir dažnai e, tampa netgi prekybos žmonėmis aukomis. Taigi Lenkai gyventis užsienyje, tačiau turi galimybę kitą vertus ne tik e, dirbti e, gerai mokamą darbą, tačiau turi teisę išmokti užsienio kalbų, susipažinti su kitų šalių kultūromis, e, pasinaudoti taip pat švietimo ir mokslo galimybėmis. Ekonominė situacija vis daugiau daro įtakos migrantų situacijai Lenkijoje ir Europoje. Nuo 2007 metų spalio e, Lenkijoje smarkiai išaugo e, nedarbas ir pasiekė 10 procentų nuo praeitų metų, e, nu, tai yra nuo šių metų sausio mėnesio. Ir tai susiję taip pat ir su uh, iš užsienio grįžtančiais Lenkų darbuotojais. Verta pažymėti, kad tuo pačiu metu mes uh, uh, susidurėme su Lenkijos piliečių migracija į tokias valstybės, kurios jų nuomonė e, užtikrina galimybę geriau užsidirbti. Pavyzdžiui, nemažai Lenkijos iš Islandijos ir Britanijos persikėlė į Norvegiją. E, taigi, atsižvelgęs į visus šios reiškinius, Reikia taip pat pažymėti, kad valstybinės institucijos dabar imasi veiksmų padėti grįžtantiems į tevinę Lenkams įsikurti. 2007 metais atitinkama institucija, kurią e, kuri konsultuoja Lenkijos premjerą, e, pradėjo konsultuoti grįžtančius į tevinę Lenkijos e, piliečius. Buvo parengtas atitinkamas interneto puslapis, taip pat e, išleistos įvairios brošiūros teikiančios informaciją grįžtantiems į tevinę Lenkams. Buvo pradėtos kurti ir įgyveninti įvairios užimtumo programos. Turint omenyje užsienio dirbančių Lenkų situaciją. E, reikia nepamiršti ir ES piliečių migraciją į Lenkiją. Aišku, e, jos mastai nėra tokie, tačiau e, apimtis visą laiką auga. Lenkija tampa vis labiau vertinamu verslo partnerių dėl savo geografinės padėties, dėl verslo infrastruktūros 2008 metais 7,5 tūkstančio Lenkijos piliečių, tai yra užsienio piliečių E, pateikė prašymus įsikurti ir padėti dirbti Lenkijoje, piliečiai buvo iš Vokietijos ir Italijos pagrindė, taip pat Prancūzijos. Taigi 2008 metais prašymus e, E, nuolatiniam leidimui gyventi taip pat patikė 120 Ukrainos, e, JAF ir Pietų Amerikos valstybių piliečių. Reikia e, pabrėžti, kad pirmenybė išduodant nuolatinius leidimus gyventi Lenkijoje aišku teikiama ES piliečiams ir e, Europos ekonominės erdvės piliečiams. Kalbant apie vis didėjant ES e, valstybių plėčių skaičių Lenkijoje, reikia pabrėžti, kad Lenkija stengiasi vis aktyviau įgyveninti 2004 metų atitinkamą direktyvą, kuri užtikrina ES piliečiams teisę judėti ir įsikurti ES teritorijoje. Lenkija atsižvelgdama į atitinkamą Europos parlamento pranešimą e, ėmėsi veiksmų efektyviau gyveninti šios direktyvos nuostatas. Tačiau mums atrodo, kad kai kurios direktyvos nuostatos kelia tam tikrų e, interpretavimo problemų ir kelia tam tikrų etinių problemų. Nepaisant to, mes esame įsitikinę, e, kad žymiai lengviau įgyvendinti šią direktyvą būtų galima, jeigu būtų panaikintas perinamas laikotarpis atskirose valstybėse narėse taikomas Lenkijos darbuotojams, įsidar, norintiems tose valstybėse įsidarbinti, e, kadangi tokio perinamo laikotarpio palaikinimas yra būtinas siekiant užtikrinti veiksmingą vidaus rinką ir užtikrinti laisvą asmenų judėjimą. Ir taip pat čia galima pasiremti Europos teisingumo teismo e, nutarimas priimtas 2008 Liepos 25 dieną atskirose bylose. Ir teisingumo teismas priminė, kad 2004 metų 300, 308 nu, direktyva e, užtikrina teisę ES piliečiams ir jų šeimų nariams judėti po ES teritoriją ir joje įsikurti. Kiekvienas pilietis turi tokiu būdu teisę e, iškeliauti ir įsikurti, e, siekdamas dirbti arba studijuoti kitoje ES šalise, jeigu turi <clears throat> atitinkamą finansinių išteklių ir netampa tos šalies našta tos šalies socialinės apsaugos sistemai teismas pabrėžė, kad šios direktyvos e, nuostatų taikymas nepriklauso nuo to, ar ES piliečių e, šeimos nariai yra ES piliečiai ar nėra. nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje arba kurioje šalyje ES pilietis susitakė su ne piliečiu, e, ne pilietis, būdamas ES piliečio šeimos nariu, gali laisvai naudotis teisę į nevaržomą judėjimą ES teritorijoje. Tad <clears throat> Tokiu būdu buvo siekiama škirsti kelią nelegaliai migracijai ir e, fiktyvioms santokoms užkirsti taip pat buvo imtas atitinkamų priemonių. Noriu pabrėžti, kad e, Lenkijoje galiojantys šiuo metu įstatymai dėl migracijos neturi būti e, keičiami vadovaujantis teisingumo teismo nuostatomis, nes jie šioms nuostatoms neprieštarauja, kadangi turimi statistikos duomenys neatskleidžia jokių e, direktyvos pažeidimo atveju 2007 arba 2008 metais, nes nei vienas prašymas e, dėl e, nulatinio gyvenimo leidimo išdavimo Lenkijos teritorijoje dėl šių priežasčių nebuvo atmestas. Noriu pabrėžti, kad Lenkijos vyriausybė palaiko ir pritarė ES piliečių atvykimui į Lenkiją, nes tai prisideda prie mūsų e, ūkio augimo. Taip pat e, mes manome, kad laisvas piliečių judėjimas ir teisė įsikurti visoje teritorijoje yra vienas iš svarbiausių pasiekimų ES šiuo metu. Ačiū. Euh, euh, Labai ačiū ponui Sora už tokį išsamų pristatymą. Ir e, kuriame buvo kalbama apie tai, kaip e, Lenkijos atitinkamos institucijos ir piliečiai vertina judėjimo laisvę Europos Sąjungoje. norėčiau paklausti, ar kas nors dabar iš kolegų norėtų pateikti kokių klausimų. Matau, kad, kad vienas iš jų, jei norė, norėtų paklausti, o jei ne, tada suteikiu žodį ponui Galiki. Penkios minutės, nes dėja mes neturime daugiau laiko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, za udzielenie mi głosu. E, chciałbym kontinuuojant vypovį. Ačiū labai, ponas pirmininkė. Aš norėčiau pratesti prelegentų mintis. Norėčiau pabrėžti, jog ko gero ES laukia didžiulis darbas. Eina kalba be abejo apie Europos pilietybės koncepciją bei jos įgyvendinimą. Posėdžio pradžioje komisijos pirmininko pavaduotojas Baro sakė, jog Europos pilietybę reikėtų traktuoti kaip apčiuopiamą turtą, ne kaip virtualią vertybę arba fiktyvę vertybę. vertybę. Europos piliečiai yra realų žmonės su savo teisėmis, su savo tam tikromis prievolėmis. Taip pat jie yra atsakingi Europos Sąjungai atsakingi savo nacionaliniai valstybei, kurios pilietybę turi, bei ir kitų ES valstybių narių atžvilgių. Kitaip tariant, Europos piliečiai turi tiek teisų, tiek ir prievolių. Todėl reikėtų labai aiškiai apibrėžti, kokią poziciją piliečiai yra užėmę šių trijų struktūrų atžvilgių. Ponios Gačiak pranešime labai aiškiai yra nustatyta, jog reikia įtvirtinti, sustiprinti Europoje tas teises, kurios atsiranda dėl Europos pilietybės koncepcijos. Kaip pavyzdį paminėsiu konsulinę apsaugą. Ko gero, turėtume atvirai pripažinti, jog atsižvelgiant į pastarojo metų įvykius tenka konstatuoti, jog čia dar ne viskas yra idealu. Kitas dalykas yra migrantų teisės turiuomenyje tuos asmenys, kurie migruoja bendrijos viduje, bei tų bendrijos viduje migruojančių asmenų šeimos narių teisės. Taip pat šiame kontekste būtina užtikrinti nediskriminavimo principą. Jeigu mes norime neapsiriboti vien tik žodžiais, tai aišku, reikia numatyti naujas teisės. Ir galbūt Lisabono sutartis čia galėtų būti geras pavyzdys, į kurį orientuojantis būtų galima išplėsti Europos pilietybės koncepciją. ES gimė kaip tam tikras politinis darinys. Todėl reikėtų teisinių bei konkrečių institucijų, kurios įtvirtintų Europos pilietybės koncepciją. Atitinkamojo konvencijoje yra sakoma, jog asmuo turi teisę į Europos pilietybę, taip pat pagrindinių teisų bei laisvių hartijoje tai irgi yra nustatyta. Egzistuoja kaip ir skirtingos koncepcijos. Todėl mes turėtume pirmą nustatyti, kokios yra svarbiausios žmogaus teisės Europos Sąjungoje. Ačiū. Ačiū už šį pasisakymą. Dar vienas asmuo paprašė žodžio. Ponas Panajotis. Ar savo norų kalbate, ar jaučiatės verčiamas kažką pasakyti? Ačiū, ponas pirmininkė. Tikrai nebijokite, kalbėsiu trumpai. Tiesiog norėjau kaip ir pratesti tiek pono Baro, tiek ir ponos Gačiak žodžius, jog teisės yra numatytos. Pavyzdžiui, sutarties straipsniai nuo 17 iki 20 įtvirtina, numato šias teises. Taip pat sutartyje yra ir kitų straipsnių, kurie yra susiję. Tačiau aš noriu paklausti, ar Europos žmonės žino, kad tokias teises turi ir jeigu nežino kodėl. O jeigu jie žino, kad tos teisės egzistuoja, tai kaip jie tomis teisėmis naudojasi ir ar tų teisų pagrindų jie jaus tampresnį savo ryšį su Europos Sąjunga. Ko gero, tokio pobūdžio klausimus mes turime savo kelti. Visi, kam, domi, kam rūpi Europos Sąjunga, turėtų neužmiršti ir šio pilietybės aspekto. Tikrai kartais mes filosofuojame Mes tam tikrą prasme esame europinis elitas, vadovai. Tačiau ar nėra taip, kad mes užmirštame paprastus žmonės, kad mes atitrūkstame nuo jų? Galbūt tai yra pati reikalo esmė. Tai yra užtikrinti, kad tiek mes, tiek ir paprasti gyventojai vienodai suprastume šią koncepciją. Aš ketinu pateikti porą pakeitimų dėl ponios Ursulos pranešimo Taip pat pateikiau ir konstitucinių klausimų komitete porą pakeitimų. Pakeitimuose aš jau užsiminiau apie tai, kad tiek Europos komisija, tiek ir visi mes turime auklėti Europos žmonės. Jie turi suvokti, kokias teises turi, taip pat jie turi džiaugtis savo teisėmis. Negalima apsiriboti vien teisėmis ant popieriaus, svarbu jomis ir vadovautis. Pone Valijans paruošė pranešimą, kuriuo analizuoja įsisteigimo teisės bei laisvo judėjimo ES principus. Ko gero tikrai labai svarbus dokumentas. Taip pat yra ruošiamas ir ponios Gačiak pranešimas. Abu dokumentai turėtų būti patvirtinti Bet vėlgi mes aptarinėjame šios pranešimus, keičiamės mintimis, bet kaip ir vengime pagrindinės temos. Ponios Gačiaka pranešime kalbama apie problemas bei perspektyvas. Todėl užuot kalbėjus apie problemas, Komisija savo penktojo ataskaitoje išvardina tiesiog tais teises, kurios egzistuoja, bet apie kurias mes mažai žinome. Tikrai reikia pasiekti, suraksti problemos esmę, reikia įsiaiškinti, kaip mes galime užtikrinti, kad piliečiai žinotų, kokias teises turi. Ačiū. Ačiū. Manau, kad prelegentai atsakys e, į šiuos e, klausimus, komentarus, taip pat kiti kalbėtojai galbūt sureaguos. Tikiuosi, kad ir mūsų pranešėja, ponia Ursula, irgi savo išvadose atsižvelgs į patytus klausimus. Dabar norėčiau žodį suteikti kitam prelegentui. Tai yra Europos ombudsmenas ponas Diamandūrosas. Ko gero, jis e, kalbės apie tai, ko piliečiai tikisi iš ES institucijų, tikrai kai kuriais atvejais žmonės yra nusivylę, todėl ko gero reikia reaguoti į jų nuotaikas. Taigi, negaiždamas laiko, sutikiu žodį šiam aukštam Europos pareigūnui, prašom. Ačiū, ponas pirmininkė. Be abejo, gerai supratau pono Dimitrijos žodžius. Galbūt ir aš pamėginsiu šiek tiek sureaguoti į tai, kaip Europoje piliečiai suvokia Europos pilietybę. Taip pat pakalbėsiu apie tai, kaip būtų galima pagerinti santykius tarp institucijų bei gyventojų arba piliečių. Dabar kalbėsiu angliškai, kadangi pranešimą su anglų kalba paruošęs. Ačiū labai. Džiaugiuosi, kad pakvietėte mane dalyvauti šiame posėdėje. Nepaprastai džiaugiuosi, galiu jis pakalbėti apie Europos pilietybės raidą. Tikrai aš sulaukiu daug laiškų bei elektroninio pašto žinutų. Žmonės reiškia savo nuomonės, teikia klausimus, taip pat dažnai išneku su nevyriausybinio organizacijų atstovais. Pirmiausia, aišku, kai neoficialiai lankausi valstybėse narėse. Taigi šių kontaktų pagrindų darau išvadą, jog europiečiai žino bei vertina teises, kurias jiems suteikia Europos teisės aktai. Pavyzdžiui, jie nori galėti laisvai keliauti po Europos Sąjungą, taip pat žino, kad niekas negali diskriminuoti. Tas pats pasakytina ir apie tas teises, į kurias piliečiai turi teisę, kai vadinamieji duomenų subjektai, kaip oro linijų keleiviai arba kaip pirkėjai, vartotojai prekyboje. Tačiau Kitokia yra problema. Kartais sunku piliečiams naudoti savo teisėmis, nes ne visais atvejais užtikrinamas tų teisių laikymasis. Taip pat sulaukiu nemažai skundų, kuriuose keliamas klausimas dėl nepakankamo skaidrumo. Daugelis šių skundų nukreipta prieš ES institucijas. Galbūt tai suprantama, aš kaip ir atsakingas už šių institucijų politiką. Tačiau dalis skundų susiję ir su nepakankamu skaidrumu valstybėse narėse. Taip pat piliečiai labai dažnai teiraujasi manęs, kokiais etikos masteliais turi vadovautis valstybės valdymo institucijose. Čia daugiausia problemų kyla dėl nacionalinių institucijų. Taigi pagal tai aš darau išvadą, jog piliečiai pirmą mano, kad turi būti egzistuojančios teisės, kad jos turi būti gerai užtikrinamos, taip pat pagėdavę skaidrumo bei etinių standartų laikymosi valstybės valdyme. Aš pakalbėsiu apie tai išsamei. Tačiau prieš tai noriu priminti, jog Europos pilietybė papildo nacionalinę pilietybę, o ne atstoja ją. Pilietybės dvipusiškumas atspindi ES sandarą kiekviena valstybė narė turi savo atskirą konstituciją, atskirą politinę sąrangą. Tuo pat metu valstybės narės svarbios veikėjos arba svarbi sudėtinė dalis ES kontekste. Todėl šiame kontekste negalima kalbėti izoliuotai apie Europos pilietybę, užmirždami šios koncepcijos santykius nacionaliniu lygmeniu. Suprantu, gana tai filosofinis dalykas. Taigi pasistengsiu konkrečiau pakalbėti apie tris pilietybės aspektus. Pradėsiu nuo gero piliečių teisų administravimo arba valdymo. Ko gero, nėra atėjęs laikas išsamei analizuoti, kas yra geras valdymas. Tiesiog šiandien ten noriu pabrėžti porą aspektų. Pirma, geras valdymas reiškia, kad Europos teisė turi būti veiksminga. Europos Sąjunga ne patraukti savo pusę piliečių vien tik priimdama teisės aktus. Svarbu, kad teisės aktai būtų taikomi, įgyvendinami, tik tokiu atveju bus pasiekta norimo rezultato. Kitas dalykas, susijęs su pirmoju, piliečiai turi galėti kreiptis su skundais, jeigu yra pažydžiamos arba paminamos jų teisės. Bendrijos teisės taikymas valstybių narių kompetencija daugiausia. Todėl labai tvirtai tikiu, kad Europos teisė bus veiksminga tik tuo atveju, jeigu mes parodysime valstybių narių valdymo institucijoms, kad joms yra reikalinga bendrijos teisė. Jeigu ta teisė bus kaip ir svetima, nuleista iš Bruselio, jeigu ta teisė nebus suvokiama kaip taisyklių rinkinys, paruoštas atsižvelgiant į nacionalinės ypatybės, tai valstybės narėse niekas ir nenorės tokios teisės taikyti. Ombudsmeno tinklas e, užtikrina teisingą teisės e, aktų taikymą bei priežiūrą. Taip pat mano ir kolegos nacionalinėse valstybėse remia tos principus, kuriais e, remiasi bendryje. Jie taip pat stengiasi objektyviai vertinti skundus nukreiptus prieš valstybių narių institucijas. Tiesa, Europos ombudsmenai, jų bendruomenė patys savaime negali visko nuveikti kad būtų suvokiamas artimas ryšys su bendrijos teisė, nacionaliniai parlamentai turėtų labiau įsitraukti į bendrijos teisės aktų kūrimo procesą. Tai numato Lisabono sutartis. Taip pat nacionaliniai parlamentai turėtų atidžiau stebėti, kaip taikoma bendrijos teisė. Taip pat turėtų valdymo institucijos atsiskaityti nacionaliniams parlamentams. Dabar skaidrumas. ES institucijų lygių pasiekta nemažai pažangos. Skaidrumo reglamentas 1409-2001 metų nustato, kad tiek teisėkuros darbas, tiek tam tikri įgyvendimo veiksmai atliekami po to, kai pirma yra atliekamas tam tikro teisės akto poveikio vertinimas. Taip pat yra numatyta ir lobisto registravimo sistema. Be abejo, tai didžiulis žingsnis į priekį, užtikrinantis skaidrumą. Nors, aišku, galbūt ir ne viskas čia yra dar idealu. Dabar teisėkuros procesas. Penktųjų metų spalį pateikiau rekomendaciją jog taryba renktų viešus atvirus posėdžius, kai nagrinėja tam tikrus teisės aktus. Taip pat šeštaisiais metais parlamentas priėmė atitinkamą rezultuciją. Tiesa, pažangos pasiekta, tačiau taryba vis tiek dar pilnai negyvendino šios rekomendacijos. Taigi, teisės leidybos skaidrumas taryboje sustiprintų Europos pilietybės patrauklumą. Žmonės geriau suprastų, ką veikia jų nacionalinių vyriausybių atstovai Briuselėje. Taip pat Europos piliečiai galėtų atidžiau stebėti vienos iš svarbiausių bendrijos institucijų veiklą. Nacionaliniu lygiu irgi pasiekta pažangos e, įnešant daugiau skaidrumo, pavyzdžiui, pateikiant informaciją apie tai, kas gauna bendrijos finansavimą. O piliečiai dažnai turi vadovautis 28 skirtingomis teisinėmis sistemomis. Ne tik vadovautis reglamentu 1049, bet ir nacionalinės teisės aktais. Tai yra labai sudėtinga. Todėl aš manau, kad bendrijos institucijos bei valstybės narės turi keisis informaciją apie tai, kaip užtikrinti lengviausią žmonių prieigą prie teisės aktų. Esu pasiruošęs bendradabiauti savanoriškų pagrindų su valstybės narėmis, kad surenktume, įsteigtume atitinkamą formą. Dabar pakalbėsiu apie trečią aspektą susijusi su pilietybė. Tai yra etika ir valstybės valdymas. Tokie etikos standartai yra svarbus, kadangi pagal juos piliečiai supranta, jog valstybės valdymo institucijos yra atskaitingos jiems. Tikrai čia nereikia dviračių išradinėti. ES institucijos, daugelis valstybių narių, taip pat tarptautinės organizacijos, OECD yra nu- nuveikę nemažai viešosios etikos įtyje. Tačiau negalima patenkinti piliečių lūkesčių, dirbtinai atskiriant bendrijos institucijas nuo nacionalinių institucijų. Ko gero, mes turime labai aiškiai ir suprantama forma piliečiams išdėsi tuos principus, etikos principus, kuriais vadovaujasi tiek bendrijos institucijos, tiek ir valstybės narės, spręsdamos bendrijos klausimus. Tie principai neturi būti suvokiami kaip nuleisti iš Briuselio. Tai turi būti tam tikra geros praktikos iš skirtingų valstybių narių sintezė. Po kelių savaičių kalbėsiuosi su atskirų valstybių narių ombudsmenais ir paraginsiu juos paruošti pareiškimą dėl bendrų etikos principų. Tikimės, kad tokiu būdu ombudsmenų tinklas prisidės prie to, kad Europos pilietybė taps realybė. Baigdamas, norėčiau štai ką pabrėžti. Pilietybė įvairia pusė koncepcija tikrai neįmanoma trumpai ją nu, visapusiškai nušviesti. Pilietybė turi būti instrumentas, kurio dėka piliečiai gautų daugiau teisų ne tik bendrijos institucijų atžvilgių, bet ir nacionalinės valstybės institucijų atžvilgių. Taip pat ši koncepcija atspindi ir tuos susirūpinimus, kuriuos man kasdien išreiškia Europos žmonės. Tikiuosi, kad Europos parlamentas turėtų irgi suvaidinti svarbu vaidmenį įtvirtinamas Europos pilietybė. Pilietybė tai reiškia, kad žmogus priklauso tam tikrai politiniai bendruomeniai. Pilietybė suponuoja tiek teises, tiek prievalės, tiek ir atskaitomybę. Ir tik piliečiai gali sąmoningai dalyvauti politinėme gyvenime. Todėl pilietybės koncepcijos įtvirtinimas stiprins demokratiją bei sustiprins demokratinių institucijų legitimumą. Pirmiausia, dabar ekonominės krizės sąlygomis turime pabrėžti, kad Europos Sąjunga ir jos institucijos nesirengia uzurpuoti nacionalinių institucijų kompetencijų. Priešingai, tik tai veikdami iš vieną, skaidriai, veiksmingai, efektyviai nacionalinės bei bendrijos institucijos vardą piliečio akise. Ačiū. E, Dėkoju ponui Diamandorusui už pranešimą. Dabar suteiksiu žodį tiem kolegom, nori, kurie dabar nori pateikti klausimus, dalyvauti diskusijoje pateikti komentarus, komplimentus ar, ar kritinės pastabas. Tokių nėra. Taigi jūs, ponė, įtikinote savo pranešimu visus čia sėdinčius. Tada e, norėčiau padėkoti ponui Dieman Durusui ir dabar siūlyčiau pereiti prie kito mūsų diskusijų klausimo. Dabar suteiksiu žodį ponui Ernesto Bianki, jis yra Europos komisijos teisingumo laisvės ir saugumo generalinio direktorato pilietybės ir pagrindinių teisių skyriaus vadovas. Kaip ir esate e, komisijos atstovas, suteikiu jum žodį. Dėkoju, norėčiau padėkoti parlamentui už šią iniciatyvą, surenkti diskusiją Europos pilietybės klausimų Mes nesame tokie e, šalti biurokratai, mes labai aktyviai kontaktuojame su ES piliečiam, gauname iš jų individualius mm, prašymus suteikti įvairią pagalbą. Norėčiau e, pritarti ponui Demandurusui, sakydamas, kad iš tiesų yra E, problemų e, sprendžiant Europos e, piliečių konkrečias teisės iš Briuselio. Tas teisės reikia spręsti nacionalinėse valstybėse, tą turi padaryti nacionalinės institucijos ir labai dažnai jos neti, nepakankamai skiria dėmesio tom problemom spręsti ir tos taisyklės susijęs su piliečių teisėmis, e, įvairios nuostatos yra gan paprastos, tačiau kartais jos labai skirtingai traktuojamos net ir 20 km atstumu. Ir dėl to kyla daugybė skundų iš atskirų asmenų. E, ir aišku, kad komisija negali spręsti visų klausimų iš Bruselio, tą reikia daryti vietoje siekiant užtikrinti piliečių teisės, kaip jos yra dabar Europos sutartyse, e, svarbiausia padaryti štai ką. E, mes e, tą jau esame paminėję savo pranešimuose kalbėdami apie direktyvos 2004-38 gyvendinimą. Taigi, ką reikia padaryti? Pirmiausia, reikia geriau bendrauti ne tik su atskirais piliečiais, bet ir su e, konkrečiomis institucijomis. Ir mes rengiame gairias, kurios padės valstybėm narėm vietos lygmenių įgyvendinti šią direktyvą, 2004 m. 38 direktyvą ir e, manytume, kad tai papildys ir supaprastintas gairias e, apie Europos piliečių teisės. Kalbant apie įgyvendinimą, šios direktyvos įgyvendinimą, turime nuveikti labai nemažai kartu su valstybėmis narėmis. Šiuo metu uh, svarstome visus sudėtingus klausimus. Čia aš turiu galvoje direktyvą 2004 metų 38 direktyvą. Europos pilietyviai šios direktyvos įgyvendinimas yra labai svarbus. Mes pirmiausia norime su nacionalinėmis institucijomis išsiaiškinti, kas jiem kelia, kas tom nacionalinėm institucijom kelia daugiausia problemų. E, taip pat kita problema yra netinkamas šios direktyvos įgyvendinimas. Jei e, įstatymai nėra visai tinkami, tas pasimato gan aiškiai. E, kartais tam tikra bendruomenė priima kokį nors savo mm, aktą ir jis gal kliudo tų teisių įgyvendinimui. Manyčiau, kad mes turėtume glaudžiau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, e, tą taip pat galėtų daryti ir Europos parlamentas, siekdamas, e, kad nacionaliniai parlamentai padėtų mums stebėti, kas vyksta vietos lygmenio atitinkamose valstybėse narėse. Taip pat pastebėjome, kad ne visuomet uh, yra teikiama konsulinė apsauga Europos piliečiam. Komisija tikisi, mes e, laikome kumščius, kad Lisabonos sutartis bus ratifikuota. Ir tada mes galėsime pateikti teisės aktų pasiūlymus, kad konsulinės apsaugos teisė uh, realiai būtų įgyvendinta. Tai yra labai svarbi teisė Europos piliečiams ir jinai e, liečia mus visus. Mes visuomet galim papulti į tokią situaciją, kai konsulinė apsauga bus reikalinga. Taip pat e, mes esame parengę veiksmų planą, galbūt jisai skamba e, pakankamai biurokratiškai, tačiau valstybės narės labai priešinasi Dėl to valstybės narės turi atitinkamus e, konsulinės apsaugos standartus, tačiau e, tų vals, atskirų valstybių narių nuostatos labai skiriasi. Pavyzdžiui, Danijoje tai numatyta Danijos konstitucijoje teikti konsulinę apsaugą, tačiau Jungtinėje karalystėje e, konsulinės apsaugos teikimas yra tik tai kaip ir malonė aišku, kad konsulinė apsauga kainuoja, o kalbant apie tarptautinį, tarptautinę teisę, čia irgi yra įvairių e, nuostatų ir įstatymų, nes mm, konsulinė e, apsauga, mm, kad galėtų būti teikiama, turi būti įgyvendinti tam tikri reikalavimai. Taigi mes norime supaprastinti situaciją ir tikimės, kad ateityje bus įtrauktas 20-asis Europos sutarties straipsnis į visų Europos piliečių pasus dėl konsulinės apsaugos. Vicepirmininkas, komisijos vicepirmininkas Baro minėjo, kad reiktų išsiaiškinti, kodėl žmonės, kurie gali dalyvauti rinkimuose Europos parlamentą, ne savo valstybė narėje to nedaro, mes manome, kad po šių parlamentų Europos, po šių rinkimų Europos parlamentą mes mm, apklausime žmonės, e, bandydami išsiaiškinti, e, jei jie norėjo dalyvauti tokiuose rinkimuose, kodėl jie nedalyvavo, ar nekalba tą kalbą, ar, ar dėl kokiu nors kitų priežasčių negalėjo dalyvauti tose rinkimuose ir tada manome, kad geriau žinosime tokias nenoro dalyvauti e, Europos parlamento rinkimuose priežastis. Dar viena problema. kuri yra susijusi su taip vadinama teigiama diskriminacija, angliškai reverse discrimination. E, tai yra, kad kartais yra taip, kad Europos teisė suteikia daugiau teisių negu nacionalinė teisė. Ir italui, kuris negyvena Italijoje, gyvena, italas, kuris negyvena Italijoje, gyvena kitoje valstybėje narėje, galbūt kartais turi daugiau teisių negu italas, kuris gyvena Italijoje. Taigi jis turi tam tikrų privalumų. Ir manyčiau, kad e, čia jau kertasi tada nacionalinė pilietybė ir Europos e, pilietybė ir čia gali kilti tam tikrų problemų. Tai tiek norėjau pasakyti, labai ačiū. E, taigi, išgirdome, kas tai yra Europos biurokratija. Labai dėkoju ponui Bianki už pranešimą. Ar būtų kolegų norinčių pateikti kokių komentarų, paklausti, sukritikuoti? Prašom, Uršula. Turiu klausimą ponui Bianči. Ar galėtumėt šiek tiek daugiau papasakoti apie tą teigiamą diskriminaciją? Jūs sakote, kad italas, kuris negyvena Italijoje, turi daugiau privilegijų už italą gyvenantį Italijoje. Gal kokį konkretų pavyzdį galėtumėt pateikti, nes e, tai labai įdomu. Praktiškai visi turėtų tada judėti ES, kad pasinaudotų tomis privilegijomis, tais privalumais pabandysiu pateikti vieną teorinį pavyzdį, nes teigiama diskriminacija yra susijusi su tuo, kaip valstybės narės įgyvendina bendrijos įstatymus, bendrijos teisę. Ir taip pat susijusi su nacionalinė teisė toje pačioje srityje. Pavyzdžiui, Danija. Pateiksiu konkretų pavyzdį. jei Danas nori e, vesti trečios šalies pilietį. Jei jūs esate Danas, niekad neišvažiavęs iš Danijos ir e, norite vesti trečios šalies pilietį, tada taiko imigracijos mm, įstatymai. Jūs negalite tada vesti to žmogaus, jei jis yra nelegalus imigrantas e, arba buvo E, nelegalus imigrantas Danijoje ar kitoje valstybėje narėje ir jeigu iki vedybų tas žmogus, tas asmo neturi pakankamai finansinių išteklių. Bet tas netaikoma italui, kuris, pavyzdžiui, gyvena Danijoje, nes tada remiamasi bendrijos įstatymais, arba tas netaikoma Danui, kuris gyvena ne Danijoje, kitoje valstybėje narėje. Kadangi tada taip pat taikoma bendrijos teisė. Taigi toks būtų klasikinis teigiamos diskriminacijos pavyzdys. Uh, Dėkui. Dėkui ponui Bianki. Ar niekas daugiau nenori pateikti jokių klausimų? Dėkoju. Suteiksiu žodį tada kitam kalbėtojui ir jisai pakalbės apie ES pilietybės prioritetus. Tai bus ponas Toni Venablesas. Žodis jums. Uh, <laughs> uh, Ačiū, ponas pirmininkė. Tikrai nepaprastai džiaugiuosi atvykęs į šį posėdį. Tiesa, šiandien kaip ir turėjo būti Varšuvoje, kadangi ten vyksta konferencija skirta mažas pajamas turintiems migrantams, kuriems e, iškyla sunkumo valstybėse narėse. Ko gero, ši konferencija kaip ir priminimas, jog daug lengviau ir geriau būti Europos piliečiu, kai turi daug žinių, kai dirbi, kai turi darbą, kai susigaudai. Tačiau, ko gero, svarbiausia problema iškils tuo metą, kai susidursime su bendrijos viduje migruojančios menų sunkumais. Vienas aspektas dar nebuvo per diskusiją paminėtas. Europos teisingumo teismas, kaip ir brėžia čia gairės, Mes blaškomės tarp Europos pilietybės problemų ir perspektyvų. Taip yra todėl, jog Europos teisingumo teismas pavietė šią koncepciją ne vien tik tai simbolišką, kaip ji buvo numatyta pagal Maastrichto sutartį. Prieimęs daugiau negu dešimt sprendimų, Europos teisingumo teismas suteikė tiek migrantams, ES piliečiams gerokai daugiau teisų. Tiesiog migrantai dabar neturi teisintis, kodėl jie nori vykti į kitą valstybę narę. Tiesiog valstybės narės turi pasiteisinti, pagrysti numatomus įvesti apribojimus tokių asmenų judėjimui. Taigi laisvas asmenų judėjimas yra siejamas su sąlygomis, tačiau šios sąlygos nėra tiesiogiai siejamas su kilme. Ir Europos pilietybė teismo dėka įgauna vis daugiau socialinių aspektų. Kadangi mes e, Briuselėje sprendžiame pilietybės klausimus, esame nevyriausybinė organizacija, kasmet sulaukime daugiau negu 10 tūkstančių skundų. Tai mes iki šiol nesuprantame, kodėl kitos institucijos nesijima iniciatyvo juk Europos teisingumo teismas yra aiškiai išsakę savo poziciją, nubrėžęs gairės ir paprastai po teismo sprendimo ima darbuotis atitinkamos Europos institucijos, bet ne šiuo atveju. Kodėl? Ko gero, daug kas yra abejingi Europos pilietybės atžvilgiu. Manoma, jog tai yra tik tai abstraktus klausimas, reikia daugiau dėmesio skirti svarbesniems, rimtesniems klausimams. Be to, Pakanka pažvelgti į Europos komisijos interneto puslapį. Pats interneto puslapis yra sustingęs, nesikeičia metų iš metų, vietoje naujausios penktosios ataskaitos tebėra puslapį patalpinta ketvirtoji ataskaita, kuri šiaip ir nėra bloga. Taip pat mes esame pateikę savo rekomendaciją arba nuomonę dėl pagrindinių teisų hartijos, kuri mus irgi šiek tiek nuvylė. Be to ir valstybės narės nepakankamai entuziastingai imasi gyvendinti Europos pilietybės koncepciją. Mes tai matome pagal tai, kaip vyko diskusijos dėl Lisabonos arties, taip pat matome, kad ir pilietybės direktyva yra visiškai kitaip įgyvendinta, negu nustatė Europos teisingumo teismas. Ji nustatoma migracijos srities aktais, teisės aktais reglamentuojančiais migrantų statusą, užsieniečių svetimšalių statusą, ko gero reikėtų pasiekti, kad valstybės narės neaklai taikytų teisės aktus, bet atsižvelgtų jų esmę bei turinį. Norėčiau pateikti porą pasiūlymų dėl ateities. Šiuo metu yra svarstomas penktasis Europos pilietybės pranešimas. Tai šis pranešimas turi tapti daug rimtesniu iki to laiko, kai pasirodys šeštasis pranešimas. Tikrai šis pranešimas turi tapti pagrindu plataus masto diskusijai su pilietinė visuomenė. Ponas Baro irgi pripažino, tai yra, es, tai yra labai plati koncepcija O mums svarbu atsižvelgti į tai, kaip skirtingi žmonės, skirtingi gyventojų sluoksniai suvokia šią koncepciją. Todėl mes su skundu kreipėmės į Europos ombudsmeną. Pareikalavome, jog būtų garantuota, jog kitą kartą ruoždama pranešimą komisija paruoš rimtesnį pranešimą. Taip pat labiau konsultuosis su atitinkamais asmenimis. Taip pat čia būtų galima paminėti ir Lenkijos vyriausybės iniciatyvą dėl 22 straipsnio taikymo. Kitas dalykas - reikia didesnio nuoseklumo. Ko gero mes sutiktume su ponia pranešėja, jog žmonės turi žinoti, kur jiems sužinoti savo teises. Reikia tam tikro vieno langelio. Visi tiesa apie jį kalba. Tačiau tvarką reikia ir savo namuose pasidaryti. Pavyzdžiui, galima patarimo kreiptis į ombudsmeno tarnybą. Bet komisijoje vienas departamentas atsakingas už asmenų laisvą judėjimą, kitas departamentas už socialinę apsaugą, darbuotojų teisės, kitas departamentas už kvalifikacijų pripažinimą, ketvirtasis už visas mainų programas, kurių dėka neva piliečiams lengviau realizuoti savo teises. Jau kurį laiką tvirtiname laikas, kad būtų paskirtas komisaras, kuris kūruotų šią temą. Negalima vien tik apsiriboti žodžiais, reikia juos ir darbais paremti. Dar noriu pakalbėti apie geresnį teisės aktų įgyvendinimą. Pone pranešėja šią temą labai gerai nušvietė. Taip pat Europos parlamentas puikiai darbuojasi ir akcentuoja prevencinių priemonių svarbą. Kitaip tariant, valstybės narės turi užtikrinti geresnį teisę aktų taikymą. Bet vėlgi, vien to nepakanka. Reikia, kad ir patys žmonės matytų, kad į jų skundus reaguojama. Taigi reikia nusityti laikotarpius, per kuriuos jie turi sulaukti atsakymą į savo skundus. Institucijos turi turi daugiau išteklių, žmonių, kad galėtų reaguoti į skundus bei kad atsiskaitytų piliečiams. Taigi problema nebus išspręsta, kol piliečiams nebus lengviau kreiptis į Europos teismus. Ko gero, tai būtų labai natūralus dalykas Europos pilietybės kontekste žmonių teisė kreiptis su skundais į Europos įsigumo teismą. Dabar Europos pilietybės koncepcijos plėtojimas. Turime suprasti, jog šiuo atveju mes negalime niekam nieko primesti, negalime užbėgti už akių, negalime į priekį atitrūkti nuo vyriausybių bei piliečių. Privalu suprasti, nors pusė gyventojų suvokia save tiek kaip nacionalinius piliečius, tiek kaip ir Europos piliečius, bet beveik pusė laiko save ne Europos piliečiais, o savo valstybės piliečiais. Taigi ir juos tą pusę žmonių reikia labiau įtraukti į procesus, atitinkamai ir jiems reikia daugiau informacijos numatyti. Kaip būtų galima plėtoti Europos pilietybę? Nesvarbu, ar bus ar nebus priimta Lisabono sutartis, svarbu, kad pagrindinių teisų hartija taptų privalomo pobūdžio dokumentu. Taip pat reikėtų įtikinti Lenkijos bei Junktinės karalystės vyriausybės atsakyti opozicijos šiai hartijai. Taip pat bendryje turėtų prisijungti prie Europos tarybos žmogaus teisų konvencijos. Tai garantuotų laisvą žmonių judėjimą ir sustiprintų Europos pilietybės koncepciją. Šiame kontekste komisija turėtų ne tik apsiriboti ataskaitomis apie veiksmus, bet ir imtis veiksmų, taip pat žiūrėti, kas yra negerai Europos pilietybės kontekste. Jeigu žmonės nepakankamai naudoja savo teisę balsuoti per Europos parlamento bei vietos valdžios rinkimus, tai galbūt jie nebalsuoja nes jiems neleidžiama balsuoti referendumuose arba nacionalinio parlamento rinkimuose. Žmonėms galbūt sunku suvokti, kodėl toks skirtumas yra. Vienu atveju gali balsuoti, kitu ne. Taip pat mes norime į ateitį nukreiptos Europos pilietybės koncepcijos. Ko gero, šiomis ekonominės krizės sąlygomis sunku agituoti už tam tikrą atvirumą ir optimizmą. Europos parlamente daugiausia kalbama apie tai, kad nei vienas pilietis, nesvarbu iš kur būtų kilęs, nebūtų diskriminuojamas. Ko gero toks požiūris labai gerai suprantamas po to, kai 2004 bei 2007 Europos Sąjunga įsijungė daug naujų valstybių narių. Bet vėliau reiktų galvoti, ar kaip užtikrinti, migrantų vienodas teises. Tuo labiau, kad daugiau negu 8 milijonai tokių migrantų gyvena kitose valstybėse narėse. Europos pilietybė turėtų neapsiriboti vien tomis kategorijomis, kuriuos jį šiuo metu apima. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju Toniui, kad vėl pavardės netarsiu, kad vėl neištarčiau ne taip. Ar yra kolegų? kurio norėtų paklausti. Matau Katalen, kuri e, rengia antidiskriminacinį pranešimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš nekalbėsiu nieko apie savo pranešimą. Aš norėčiau padėkoti poniai Uršulai už mm, jos pranešimą. Jis taip pat tame pranešime mini žmonės, kurie neturi pilietybės. Europos pilietybė kyla iš nacionalinės pilietybės, taigi jei turi nacionalinę pilietybę, o tavo valstybė yra ES narė, tai tu tada turi Europos pilietybę. Bet žmonės negali būti Europos piliečiais, jeigu nėra, neturi nacionalinės pilietybės. Bet yra uh, šalis, pavyzdžiui, Baltijos valstybėse, kai kuriuose Baltijos valstybėse, daugelis žmonių yra be pilietybės. Kodėl neatskiriame Europos pilietybę nuo nacionalinės pilietybės? Kodėl nepadarome, kad Europos pilietybė galėtų būti suteikta be nacionalinės pilietybės. Kodėl jūsų nuomonė reikia turėti nacionalinę pilietybę, kad galėtum tapti ES piliečių? O sureaguodama į tai, ką sakė ponas Bianči apie teigiamą diskriminaciją, kad italas Danijoje turi daugiau teisių negu Danijoje gyvenantis Danas, čia buvo pavyzdys e, apie galimybę e, vesti e, ką nors iš trečiosios šalies pilietį, pavyzdžiui, Maroko pilietį. galbūt tai atrodo neteisinga, bet yra ir abipusio pripažinimo nuostatos. Valstybių narių e, teisė skiriasi. Ar mes turime viską harmonizuoti, ar mes turime leisti žmogui keliauti iš Italijos ir, ir teisėtai gyventi Danijoje visuomet galima galvoti, kad vienas ar kitas dalykas yra e, neteisingas. Aš labai pasisakyčiau už abipusio pripažinimo nuostatų taikymą. Mes labai toli dar nuo e, to Niderlanduose. Tai taip pat e, stebima, kai kurios mūsų santokos pripažįstamos kitose šalise, o kai kurios vienodos lyties asmenų santokos kitose šalise nepripažįstamos. O mes Niderlanduose turime tik apskritai vieną santoką, vieno pobūdžio santoką. Tai kodėl kitos šalis e, dalies mūsų santokų nepripažina? Tai būtų lygiai tas pats, kai mes pripažintume santokas tarp baltų E, žmonių, o tarp e, juodų žmonių, juodaodžių santokų nepripažintume. Taigi, manyčiau, kad labai svarbu yra taikyti abipusio pripažinimo principą. Labai daug e, yra patikta pasiūlymų, kaip pagerinti Europos pilietybės padėti ir tai yra gerai. Jei mes pažiūrėtume į vidaus rinką, į bendrą rinką, mes turėjome parengę programas, kaip pašalinti visas kliūtis, mes daug dirbome ir tas kliūtis pašalinome ir komisija nuolant tikrino, kaip tos kliūtis šalinamos ir ar šioje srityje, Europos pilietybės srityje, nereikia pirmą pasižiūrėti, kokios yra kliūtis Europos pilietybei įgyvendinti ir pabandyti jas pašalinti. Toks galėtų būti mūsų projektas E, pašalinti vienokias ar kitokias e, kliūtis, kad Europos e, piliečiai galėtų pasinaudoti savo pilietybę. Kaip mes kūrėme bendrą rinką prekiam ir paslaugom, tai pabandykime pašalinti visas kliūtis ir Europos pilietybei. Manau, kad tai tikrai būtų labai naudinga. Dėkoju. Dėkoju už klausimus ir už pasiūlymus, kas norėtų atsakyti. Gal Toni, ponas Toni. Dėkuoju. Dėl paskutinės pastabos aš manau, kad kad vidaus rinka vis tik tai yra e, bendras dalykas. E, ir todėl reikia pirmiausiai vyriausybėms, komisijos atstovams įvardinti prioritetinės sritis ir problemas, kurias e, siekiama išspręsti. Mes esame numatę 85 priemonės, kuriomis reikia spręsti minėtas problemas. ir komisijos struktūrose nėra pakankamai demonstruojama politinės valios siekiant koordinuoti veiksmus ir pabandyti jūsų siūlomus, pa, e, siūlomas idėjas įgyvendinti. Ir manau, kad tą visą laiką reikia pabrėžti. Komisijos atstovas dėl uh, nacionalinės pilietybės kaip prielaidos europiniai pilietybei, aš nemanau, kad mes galime čia ką nors pakeisti, nes atitinkamos yra sutarties nuostatos. Nepaisant to, pilietybė numato atitinkamas teisės jos turėtoriams. Ir e, mums nereikia būti piliečiais tam, kad galėtume arba turėtume teisę į, arba galėtume naudotis pamatinėmis teisėmis. Kalbant apie tą specialią situaciją valstybėse, jūs, kurias jūs minėjote, tai reikia ją analizuoti atitinkamame kontekste. Jeigu Europoje tačiau e, mes patektume į tokią situaciją, kad kas nors dėl tam tikrų priežasčių prarado nacionalinę pilietybę. Tai reiškia, kad tokie asmenys taip pat praranda ir e, europinę pilietybę. Tai šį klausimą galėtume svarstyti atskirai. Nežinau, ar atsakiau į jūsų klausimą, tačiau tikrai yra sudėtinga e, išradinėti naujas taisyklės, kadangi sutartis yra nekeičiama. Dėl uh, teigiamos diskriminacijos, tai aš nežinau, ar mes turėtume atvirkštinės diskriminacijos, tai nežinau, ar mes turėtume jos atsisakyti, galbūt politikams valstybėse narėse būtų sėtinga paaiškinti, kodėl e, tokie piliečiai yra traktuojami skirtingai e, ir dažnai mes girdime pasiūlymų tas taisyklės atšaukti, nes jos yra nepatogios, tačiau nemanau, kad taip turėtume elgtis. Man patiko jūsų idėja sukurti tam tikrą priežiūros, pilietybės priežiūros instituciją, kuri analizuotų e, įvairius e, su Europinė pilietybė susijusius atvejus ir problemas. Na, kai kurie iš tų klausimų yra labai sudėtingi techninių požiūrių, e, todėl sukūrus kažkokią tai atskirą tarnybą, nebūtinai visas problemas būtų galima įspręsti, ypatingai socialinės apsaugos problemas e, piliečių judėjimo e, po ES kontekste, e, kadangi skirio valstybėse narėse tos sistemos yra skirtingos, tačiau bendrai paėmus aš manau, kad ta idėja iš tikrųjų yra nebloga. Oi, ble. Ar niekas daugiau nenori kalbėti? Prašom. Atsiprašau, kad atvykau paskutiniu momentu, tačiau mūsų komitete aktyviai sėkiau diskusijas dėl kompetencijų ir kylančių konfliktų. Ir tai gali būti susiję su pilietybė yra tam tikros kompetencijos, kurios yra valstybių narių prerogatyva. Bet jei mes norime, kad ES pilietybė kažką reikštų, būtų realiai apčiuopiama, kai mes kalbame net apie valstybių narių tam tikrą kompetenciją, ar nereiktų, kad būtų minimal, minimalios teisės visoje Europos Sąjungoje? ir tai ne tik liestų seksualinę e, orientaciją ir civilinės partnerystės, bet, pavyzdžiui, viena teisė, kuri ateina į galvą. Aš vykstu į kitą valstybę narę, kuri nepripažįsta civilinės partnerystės. Ir patenku į ligoninę, esu be sąmonės, man reikia gydimo ir man artimiausias žmogus būtų mano partneris bet pagal tos valstybės narės įstatymus jis neturi teisės uh, sutikti, kad man būtų taikomas tam tikras gydimas. Taigi, kai kurie žmonės išeina, kad turi mažiau teisių. Nors yra tam tikra kompetencija, kuri yra valstybės narės prerogatyva, ar nereiktų numatyti tam tikras pagrindinės žmogaus teisės, kurios būtų privalomos visom valstybėm narėm. Dėkoju Maiklui. Tai rimtas klausimas, bet mes tikimės, kad bet kuriuo atveju tu nesusirksi ir tau nereiks e, tokios pagalbos, kas nori atsakyti Maiklui, galbūt komisijos atstovas, ponas Bianki. Aš visiškai pritariu jūsų nuomoniai, turi būti minimalus standartas, kuris būtų taikomas visur. Ir aišku, galima tą minimalų standartą įvairiai nustatyti. Kalbant apie Stoholmo programą, mes norime, kaip sakė ponas Baro, apžvelgti visą žmogaus gyvenimą ir e, pažiūrėti, kad žmonių judančių ES teisės nenukentėtų. Jei leistumėt man įsiterpti, tai labai svarbu, nes dabar mes turime judėjimo laisvę iki to momento, kol žmogus miršta ir tada įsigalioja įvairūs draudimai kaip gabenti velionį iš vienos valstybės narės į kitą. Taigi mes norime Stoholmo programoje apžvelgti visus šios dalykus ir pabandyti rasti geriausią sprendimą. Kartais gali užtekti tarptautinių jau galiojančių įstatymų, kartais e, kokių kitų nuostatų, bet mes norime pabandyti išspręsti tas problemas. O kalbant apie antidiskriminacinės priemonės, komisija pasiūlė, pateikė pasiūlymą toje srityje ir aš pritariu jūsų nuomoniai, kad e, bent jau minimalios, minimalus standartai būtų išlaikomi. Prašom. Mes e, svarstėme partnerystės e, santykius pranešime, kurį pateikėme Teisės reikalų komitetui. 38 direktyva ne, nesiūlo jokių sprendimų valstybėm narėm. Bet kartais valstybės narės net nesilaiko savo teisės aktų, e, kai kalbama apie santokų ar partnerystės E, kitose valstybėse narėse pripažinimą. O kitose bendrijos teisės rytise, jei judate, keliaujate po, judate po Europos Sąjungą, e, pažiūrėjau, pensijų neprarandate, tai kodėl prarandate pilietinės teisės? Taigi turėtų būti tam tikra mm, nuostata dėl, dėl tų teisių, kurios išlieka vienodos visose valstybėse narėse. Pritarčiau komisijai, kad reikia specializuoti sprendžiant piliečių skundus, nes tie skundai gali būti labai sudėtingi, bet kartais piliečiai skundžiasi dėl įvairių dalykų ir mokesčių, ir socialinės apsaugos, ir šeimos klausimų, ir komisijoje, jei mes rengiame veiksmų planą kliūtims pašalinti, turi būti aukšto lygio politinė atsakomybė, kad tas procesas judėtų į priekį ne tik komisijoje, bet ir kitose ES institucijose. Aš nemanau, kad viską turi spręsti viena tarnyba, tačiau komisijoje turi būti ta aiški atsakomybė už europinės teisės ir tų teisių įgyvendinimą. Galbūt už tai, kad pagrindinių teisių hartija būtų teisiškai privaloma. Dėkoju. Ar dar būtų norinčių kalbėti? Tada žodis e, ponui ombudsmenui. Trumpai porą dalykų. Ko gero, tikrai negalima teikti, kad mes e, visada būtume buvę už minimalius standartus. Tokie minimalų standartai, ko gero, neatstumtų valstybių narių ir minimalių standartų pagrindų mes tik išvengtume tam tikrų povandeninių uolų. Toliau tiesiog norėjau Jums priminti, jog komisija yra pateikusi puikų pasiūlymą. Jis susijęs su vidaus rinkos aspektais. Tai yra įsteigti tam tikrą padalinį Solvit, kuris leidžia labai greitai per maždaug du mėnesius išspręsti tam tikrą problemą. Ir jeigu problema nesisprendžia, tai dėl to kalta ne komisija, bet jau ko gero valstybės narės. Taigi galbūt kažką panašaus būtų galima įsivaizduoti ir galvojant į poną deputatų įvardytą problemą. Ačiū. Ačiū visiems. Dabar žodį suteiksiu mūsų kolegiai Uršulai Gačiak. Prašysiu ją pabaigti šią įdomią diskusiją ir ją apibendrinti, prašom. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti visiems kalbėtams ir tie, kurie išvyko dėl kitų įsipareigojimų. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi kad mes surengėme šią praktinio pobūdžio diskusiją ir e, jos pabaiga iš tikrųjų kalbėjome ir apie esminius dalykus ir problemas. Apibendrinant šios dienos diskusijų temas, aš manau, kad e, Lenkijos vidaus reikalų ministerijos atstovo pristatymė buvo pabrėžtas labai svarbus faktas, kad ES piliečiai migruojantis į Sudanę turi būti e, diskriminuojami ir, pavyzdžiui, piliečių teisų e, komitete mes susidurime su trečiųjų šalių e, piliečių diskriminacija, <clears throat> tačiau vidaus migracijos kontekste taip pat turime kalbėti apie diskriminacijos atvejus ir jos spręsti. Profesorius Galickis savo komentaruose pabrėžė labai svarbų dalyką, būtent, kad Europos piliečiai yra gyvi žmonės su jų realiomis teisėmis ir e, problemomis ir daugelis piliečių, e, kolegų kalbėjo ir pabrėžė būtinybę nediskriminuoti ES piliečių, taip pat e, pabrėžė būtinybę priimti Lisabonos sutartį. Man labai patiko kolegos iš Kipro komentaras. Jis aktyviai reiškėsi Konstitucinių reikalų komitete rengdamas nuomonę dėl mano pranešimo ir aš su nekantrumu laukiu jo pataisų. Jis e, iš kėlė e, esminius klausimus, ar piliečiai žino apie savo teisės, jeigu ne, kodėl nežino ir ar Europos pilietybė verčia juos pasijusti Europos sudėtinė dalimi. Man e, tikrai labai patiko ombudsmeno e, nuomonės ir mintis, kadangi visą laiką, kai mes padarome klaidų, jis susilaukia atitinkamų skundų. Ir ta idėja <clears throat> didinti E, piliečių informuotumą. E, iš tikrųjų yra labai vertinga, kadangi visą laiką svarbu pabrėžti, kad europinė pilietybė papildo nacionalinę. Ir galbūt dėl tos informacijos trūkumo e, ir nesupratimo tų procesų, kurie vyksta už uždarų durų, piliečiai jaučiasi e, tokie atitolę nuo Europos. E, e, aš manau, kad šio komiteto posėdis vykęs iš uždarų durų iki šiol galbūt yra pateisinamas dėl to, kad buvo kalbama apie kovą su terorizmu, tačiau iš tikrųjų tokių uždarų posėdžių atvejai visą laiką turėtų būti tik tai išimtiniai. Kalbant apie uh, etikos, etinius kriterijus ir apie tai, kaip reikia juos taikyti. Tai manau, kad ponas Bijančių jo buvo pasisakymas tikrai labai puikus. Turite omeny, kad jis yra biurokratas ir labai retai mes tiksime biurokratus, kurie pabrėžia e, komunikavimo problemų svarbu. Man labai patiko uh, Tai, tai jūsų mintis, e, kur jūs teigiate, kad e, vietos įstatymai gali sukelti tiek daug e, problemų, turint omenyje būsto suteikimo arba vėrios socialinės paramos gavimo. Todėl yra būtina stiprinti bendarbiavimą tarp europinio ir nacionalinių ombudsmenų. Ponas Venibils apie tai kalbėjo savo pasisakymę. Jūs pabrėžti labai svarbu e, dalyką, kad valstybės narės e, e, šiek tiek santūri žiūri į šį klausimą dėl diplomatinės pagalbos teikimo kitų ES valstybių e, narių piliečiams, teikiant konsulinės paslaugas. Prancūzija, pavyzdžiui, tam skiria labai daug biudžeto lėšų ir, e, na, jie pagristai sako, kodėl, e, pavyzdžiui, Prancūzijos mokesčių mokėtojai turi mokėti už mažesnių arba kitų valstybių piliečių, piliečiams teikiamą konsulinę diplomatinę pagalbą. Tačiau, kuomet įvyksta tokie incidentai kaip Mumbai, kuomet žmonės e, yra tikrai e, patenka į labai sudėtingas situacijas, tai aš e, manau, kad konsulinių įstaigų darbuotojai paprasčiausiai turėtų vadovautis labiau humanistiniais motyvais tokiuose situacijose. Na ir iš tikrųjų, e, jeigu situacija būtų kitokia, e, tai ir piliečiai per Europos parlamento rinkimus žymiai aktyviau juose dalyvautų ir galbūt mums nereiktų renkti tokių e, pranešimų. Tačiau pažvelgiant į situaciją Lenkijoje, pavyzdžiui, mes jau primėme teisės aktą, kuris leistų Europos piliečiams dvi dienas dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, eiti balsuoti. Mano nuomonė, e, e, tai nepadidins rinkėjų aktyvumo, jeigu jie nebus suinteresuoti balsuoti. Jūs kalbėjote apie tą atvirkštinės diskriminacijos idėją ir ją labai puikiai paaiškinote e, Pone Venables, aš manau, kad Europos teisingumo teismo sprendimai atskirose bylose iš tikrųjų turi būti laikomi e, to atspirties tašku, e, kurie atsirėmus piliečiai aiškiai matytų, priežastis, kodėl jie turi ir gali pasinaudoti savo pilietinėmis teisėmis. Todėl ponas Kochanovskis e, iš tikrųjų pagristai iškėlė naujųjų valstybių narių ekonominių migrantų teisų apsaugos klausimus. Suprantu, kad mums reikia labiau diskutuoti su pilietinės visuomenės atstovais. Ir būtent todėl aš labai džiaugiuosi matydama jų savo šioje salėje, tačiau tas diskusijas reikia tęsti vieno langelio principas yra pakankamai geras ir Lenkijos vyriausybė vadovaujas yra e, vadovaujasi vieno langelio principus, spręsdama grįžtančių ekonominių migrantų problemas ir e, galbūt mes galėtume pasinaudoti Lenkijos pavyzdžių, atsižvelgdami į situaciją kitose valstybėse. E, <clears throat> Tik dabar galima būtų pagalvoti, kokie buvo svarbiausių klausimų, kuriuos mes čia aptarėme. Ponas Kešminas kalbėjo apie bazimą, bazinį minimumą ir jeigu mes sugebėtume dėl jo susitarti, tai jis būtų toks minimalus, kad praktiškai e, apskritai e, nebūtų verta dėl jo tartis. Ir iš tikrųjų. Uh, uh, dėl kultūrų įvairovės ir dėl nacionalinio klausimo e, jautrumo, tai mes negalime priversti valstybės narės laikytis tam tikrų e, taisyklių, negalime jų primesti joms, tačiau bent jau turėtume priversti jas laikytis dabar galiojančių teisės aktų. E, ta bendra priežiūros institucija. Jos idėja man patinka, tik tai klausimas yra, e, kaip reiktų mums šią instituciją įvertinti. Savo pranešime prieš pradėdama dirbti parlamente aš dirbo vienoje Japonijos e, kompanijoje, Ir dažnai verslo įmonėse mes susidurime su uh, žmonių panikavimo uh, problema, kuomet paprasčiausiai puolama į paniką ir nieko nedaroma, kad būtų galima jos išvengti. O Japonijos verslo vadybininkai daugiausiai dėmesio skiria smulkioms detalėms, siekdami pakeisti bendrą situaciją. Todėl aš manau, kad mums reiktų šiame pranešme nustatyti pasiekiamus nedidelius tikslus ir e, taip pat aiškiai apibrėžti tuos tikslus, kurių negalime įgyvendinti, nes jiems trūktų politinio pritarimo. Tai mes galbūt galėtume pasirinkti būtent tą e, nuoseklaus palaipsniško judėjimo į prekį e, principą ir e, aš tikiuosi, kad e, jeigu šis metodas pasiteikino verslė, tai galbūt jis pasiteisins ir e, politikoje. Noriu Jums labai padėkoti. E, e, iš dabartinės jūsų reakcijos galima sudaryti įspūdį, kad jūs viskam pritarite, tačiau aš tikiuosi, kad jūsų siūlomi pakeitimai bus kitokio pobūdžio. Taigi ačiū labai pirmininkė e, už galimybę dalyvauti šią diskusiją ir ačiū ekspertams. Dėkui. Dėkui mūsų kolegiai Uršulai. Gacek jum sėkmės baigiant pranešimą. Dėkoju visiems dalyviam, pirmininkas dėkoja vertėjim, gero vakaro.